Thanks again, dear colleagues. Thanks again. Ačiū. po koordinatorių posėdžio nedaug buvo likę laiko pietums, tačiau kaip ten bebūtų, tęsėme darbus. Trečia valanda po pietų ar kiek vėliau. Ir Tęsame savo Libio komiteto darbą ir aišku sveikiname ponę komisijos narę Cecilija Malmström, atsakinga už vidaus reikalus. reikalus. Mums didelė garbė išklausyti jūsų pristatymą apie 2012 metų komisijos darbo programą apie tai, kas vyksta Europos Sąjungoje, ypač išvykimo, išvykimo sistemą, teisinė Europolo e, padėtis, gražinimo direktyvos e, įgyvendinimas. Mes su susidomėjimu sekame šios įvykius, dabar suteiksiu žodį komisijos nariai, o po to vyks diskusijos. Pone Malmström, žodis Jums. Ačiū, pone pirmininkė. Labadiena visiems. Sveikinu su naujaisiais, prasidėjusiais naujaisiais metais, sveikinu, kad jūs perinktas komiteto pirmininku. Pusę kadencijos jau įveikta tiek jums, tiek maždaug ir komisijai. O dabar pats laikas susimastyti, kur esame ir kas mūsų laukia praėję metai, vertinant parlamento ir komisijos bendradarbiavimą, buvo geri metai. Parlamentas e, glaudžiai bendradarbiavo su taryba, komisija. Aišku, praėję metai buvo dramatiški metai, Europa vis dar kamuojama ekonominės krizės ir libe atsakomybės e, sferoje taip pat yra daug darbų, kuriuos reikia nuveikti. tam tikrą prasme galime būti dėkingi savo misijai, nes mes e, dirbame toje srityje, kuri yra itin svarbi mūsų piliečiams, kurią nuolat stebi mūsų piliečiai. Manau, kad galime didžiuotis keletų dalykų. Tikrai e, džiugu, kad trys institucijos dirba labai gerai, priimdamos e, bendro leidimo sistemą, leidžiančią pagreitinti migrantų įdarbinimo e, procedūras valstybėse narėse. E, taip pat e, Priskirimo direktyvos darbai taip pat užbaigti. Aš dėkoju Jums už Jūsų pastangas čia. Praėjusi rudenį buvo toliau dirbama prie Šengeno paketo, darbai pradėti Liepos mėnesį. Asmeniškai džiaugiuosi, kad yra nagrinėjama kovos prieš vaikų pornografinį išnaudojimą direktyvos darbai. Mes e, tikimės, kad vaikai bus apsaugoti. Taip pat e, suteiktas naujas mandatas Frontexui užtikrinant žmogaus teisės, tačiau ir tinkamą apsaugą. Ši sistema jau veikia, dabar vyksta e, pirmoji vidaus strategijos vertinimo procedūra. Ši strategija bus pristatyta kiek vėliau. Padaryta pažangos tarptautinio bendradarbiavimo srityje, kovojant prieš terorizmą, organizuotą nusikalstamumą e, Pasistumėjo į priekį dėrybos dėl keliaivių įrašų su Australija susitarimo, e, taip pat pasistumėjo į priekį JAV ir ES keliaivių įrašų susitarimas. Daug pažangos pasiekta ir finansavimo vidaus reikalų srityje. Mes stebime įvykius mūsų pietų kaiminėse šalyse, keičiamės informaciją apie um, migravimo padėtį ir panašiai. Žvelgiant į ateitį, kokiegi yra mūsų prioritetai? Tai yra, aišku, bendra ES prieglopšio sistema. Tikriausiai šį klausimą aptarėte su pirmininkaujančios Danijos ministru. Aš džiaugiuosi galėdama bendradarbiauti su jumis, su jūsų pranešėjais, šešėlinės pranešėjais. Tikiuosi pasistumėsime į priekį šioje srityje. Uh, Susitarimas e, dėl perkelimo taip pat pasistumėjo į priekį, tikiuosi, e, kad taip pat susidarsime dėl prieimimo sąlygų, e, taip pat vyks darbai ir trialoguose. Taip pat šie darbai susiję ir su procedūrų direktyva, taigi su telksime savo pajėgas abiejose srityse. Dėl Dublino reglamento žinau, kad jūs skiriate daug dėmesio šiai temai. E, žinau, kad vyko nuodugnios diskusijos dėl vertinimo mechanizmo Dublino reglamente. E, tikiuosi, kad atsivers durys platesniam susitarimui. E, manau, kad reikia tikrai paskubėti, ieškant puikių, gerų taisyklių, veikiančių taisyklių, o tai bus įmanoma tik tada, jei nepamiršime ir solidarumo priemonės priemonių. Be to, reikia pasistumėti į priekį darbo rinkos ir migracijos srityje. Šie klausimai susiję ir su ekonomikos saugimu. Taip pat bendrovės viduje perkeltųjų asmenų direktyvoje srityje taip pat turime pasistumėti į priekį tarp institucijų e, laukia įdomus debatai. Aš tikiu tikiuosi, kad e, panašia prioritetinė tvarka bus nagrinėjama ir sezoninių darbuotojų įdarbinimo direktyva. Tokiu būdu mes um, e, išgrįsime kelią teisėtai migracijai į ES. Migrantai turi teisę į šeimos gyvenimą. Dar vakar vyko debatai dėl žaliosios knygos, dėl šeimų susijungimo. Uh, Ir aš e, labai laukiu jūsų reakcijų vertinant šią komisijos iniciatyvą. Vertino Europos parlamento visų jo frakcijų pritarimą Šengeno paketui. Jūs niekada nepamiršote, koks svarbus Šengeno paketas yra ES piliečiams. Aišku, Aš vertinu jūsų paramą. Mes turime užtikrinti, kad Šengeno taisyklės būtų peržiūrėtos toje srityje, kur reikalinga, kad būtų sukurtas stipresnis e, vertinimo mechanizmas, kalbant apie um, pasienio valdymą ir atskirų darbo grupių vidaus sienų stebėjimo įsteigimą. Mes pastebėjome, kad egzistuojančios taisyklės nebūtinai veikia gerai, jas reikia pakeisti geresnėmis taisyklėmis. Aš įsitikinusi, kad mes galime gir, dirbti geriau ir kartu su ponu Koelio ir pone Weber ir toliau dėsime visas pastangas, kad pasistumėtume į priekį. Žinau, kad vizų politika yra svarbi tiek parlamentui, tiek mums. Mes dirbame e, dabar nagrinėdami at apsauginę išlygą iki kalėdų dar buvo susitarta dėl bendro požiūrio, o dabar tariamasi dėl techninių aspektų. Noriu užtikrinti, kad šią priemonę reikėtų naudotis kaip pačią paskutinę priemonę tik išskirtiniais atvejais. Mes ir toliau vykdome e, vizų dialogą. Aš pati viešėjau Kosove ir tikiuosi, kad kitos šalis taip pat padarys atitinkamos pažangos. Vyksta dialogas e, judumo, saugumo klausimais ir su kitomis ne ES e, šalimis. Judumo iniciatyvos jau yra įgyvendinamos kai kuriuose ne ES šalyse. Aš tikiuosi, kad šios iniciatyvos bus perkeltos ir į mūsų pietinės kaimynės. E, tai iniciatyvos susijusios su migracija, prieglopščių, judumo klausimais, tačiau ir bendradarbiavimo klausimais, apsaugant sienas. Daug pažangos pasiekta darybose su Tunisu ir Maroku, bei kitom, tikiuosi, kad pradėsime darybas ir su kitomis šio regiono šalimis. Vėliau aš pateiksiu pasiūlymus dėl pažangiųjų sienų iniciatyvos, uh, E, jas siekiama užtikrinti teisę įvažiuoti į ES patikimiems e, asmenims. Aš tikiuosi, kad mes visi dar pavasarį galėsime nagrinėti šią temą. Kova su korupcija taip pat yra e, svarbi tema. Aš tikiuosi glaudaus bendradarbiavimo šioje srityje su jumis. Tikriausiai žinote, kad 27 e, valstybės narės tai mano, kad 27 milijardai eurų kiekvienais metais. Atsiprašau, 20 milijardų eurų kiekvienais metais yra prarandama dėl korupcijos e, apraiškų. E, atitinkama ataskaita bus pateikta artimiausių laikų. Kalbant apie kovą su nus, organizuotu nusikalstamumu, mes svarstume, kaip galėtume apsaugoti teisėtą ekonomiką nuo organizuotų nusikalstėlių. Svarstamos galimybės, kaip konfiskuoti jų finansinius išteklius. E, turime pamiršti e, seną teisėkurą ir komisija pateiks naujus teisėkuros pasiūlymus dėl e, finansinių lėšų išaldymo ir turto konfiskavimo. Mes e, pateikėme pasiūlymą dėl e, JAV ir ES keleivių įrašų sistemoms. Manome, kad ši sistema padės kovoti su teroristais ir organizuotais nusikaltėliais. Manome, kad e, pavyks į, užtikrinti ir griežtus e, privataus gyvenimo standartus, duomenų apsaugos standartus. Uh, Mes e, pirmininkui nusintėme komisijos teisės tarnybos teisinę poziciją. Aš tikiuosi, kad susipažinę su ją jūs galėsite priimti sprendimą. Aš manau, kad e, naujas pasiūlymas yra geresnis ir reikia pabrėžti, kad pasiekta svarbios pažangos pastarojų metu. Turime siūsti vieningą žinę e, amerikiečiams, e, pabrėždami, kokias vertybės mes giname. Žinau, kad šiandien svarstysite susitarimo tarp ES ir Kanados dėl keleivių duomenų įrašo klausimą. Ir pagaliau e, terorizmo finansavimo sekimo programa. Joje numatytos įvairios pasirinktys, vykdomas poveikio vertinimas, kurio sulauksime šį pavasarį. Aš taip pat laukiu, kokios bus diskusijos šią temą. Sulaikymo direktyvos srityje vyksta konsultacijų periodas. Buvo nutarta, kad ši priemonė turėtų pasiteisinti, tačiau direktyva turi būti pakeista atsižvelgiant į pakeitimus. Tiesa, taryba nepalankiausiai suteikia, e, su, vertina jūsų pakeitimus, kitaip nei komisija. Kiek vėliau pavasarį pateiksime savo pasiūlymą e, susijusi su kovos su nusikaltimais kibernetinėje erdvėje centro steigimu. E, tikimės, kad pavyks įsteigti šį centrą ir kad bus įmanoma e, tinkamai koordinuoti komunikavimą ES lygmenio. Žinau, kad jūs kaip tik dabar aptarėte atitinkamos direktyvos klausimus. Tikiuosi, kad dėl jos bus susitarta dar iki šios vasaros. O kalbant apie pono Koelijo e, pranešimą, informacinių e, sistemų valdymo centras bus greitų laikų iš, e, įsteigtas Taline šį kovą. Ir pagaliau Baigdama e, pristatyti šią išsame mūsų programą, turiu pasakyti, kad mes e, tikimės, kad ES e, parengs bendrą strategiją, kaip kovoti prieš prekybą žmonėmis kaip imtis prevencinių veiksmų ir kaip geriau užtikrinti tinkamą teisinę apsaugą aukoms. Uh, Taigi mūsų darbo tvarkė yra labai pilna, išsami ir kaip jau kalbėjau pradžioje, tikiuosi gero bendradarbiavimo su jumis per ateinančius mėnesius. Šiais žodžiais ir baigsiu savo įžanginius žodžius, nes manau, kad svarbiausia yra jūsų klausimai, kad gebėtume diskutuoti apie mano išsakytus klausimus. Dėkuoju komisijos nariai, poniai Melstrom, dėkuoju Jums už tai, kad pristatėte mums šių metų darbo programą. Dabar galime pradėti diskusiją. Pradėsime nuo klausimų. Iš pradžių gal suteiksime žodį frakcijų koordinatoriams, arba bent jau frakcijos atstovams kurie patiks savo klausimus, o po to galėsime pereiti prie antro klausimo atsakymo raundo. Kaip ir mūsų e, rytinėme posėdėje, šešėliniams pranešėjams galėsime skirti neįtin daug laiko, nes e, mūsų susitikimui su komisijos nare yra skirta tik tai valanda, nes mes turime šiandien dar baigti svarstyti mažiausiai 10 punktų susijusių su biudžeto vykdymo patvirtinimu. Taigi pirmasis kalbėtojas Simon Busutil, EPP frakcija. Ačiū, ponė pirmininkė, aš dėkoju komisijos nariai. Aš norėčiau pasinaudoti šią progą ir palinkėti jums laimingų naujųjų metų. Vis dar yra sausis ir manau, kad dar ne per vėlų linkėti gerų metų Mūsų komitetui rūpi vienas dalykas, tai yra viena tendencija, kurią stebime. Tai yra tendencija tarp vyriausybinio metodo link. Būtent nuo šios pastabos norėjau pradėti savo kalbą, dėl to, ne vien dėl to, kad tai mums labai rūpi, bet ir dėl to, kad tikimės, kad ir jūs nesate beingi šiam klausimui. Ir manau, kad mes turime aukštai iškelti galvą ir pasakyti, kad e, nevalia šitaip elgtis. Yra nemažai praktinių pavyzdžių, kai vyriausybės griebėsi tarp vyriausybinio metodo. Ir tai tai taikytina ne vien e, fiskaliniam susitarimui, bet ir dokumentams dėl Šengeno erdvės. Tai mus neramina. Šį rytą mes e, svarstėme vizų režimą ir galimybė atkurti vizų režimą tam tikrais atvejais. Ir kalbėjome apie tai, kad mus neramino, neramina tai, kad mes vis dar neturime bendro vizų režimo. Ir jei kokia nors šalis susiduria su problemomis, tuomet e, nieks jai nepadeda. Tai yra vienas iš, viena iš sričių, kur uh, tikrai veikia vien tarp vyriausybinis metodas. Dar vienas rytis, kur tai yra labai aktualu, yra prieglapšių suteikimo klausimai. Labai dažnai valstybės narys yra paliekamos likimo valiai, kai jos susiduria su pernelyg dideliais prieglapšio prašytojų srautais. Manau, atėjo laikas komisijai vėl pradėti vadovauti diskusijose dėl šių klausimų. Komisija turėtų remti bendrijų metodą kur kas aktyviau. Danijos teisingumo ministras šį rytą mums papasakojo apie tai, kad rytoj jis į Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos posėdžio darbo atvarkė įtrauks solidarumo klausimą. Ir aš norėčiau jūsų paklausti, ar jūs turite kokiu nors ketinimu pateikti konkrečių pasiūlymų tam, kad šis svarbus mums solidarumo principas būtų įtvirtintas ir dokumentuose. Šį rytą taip pat pas mus lankėsi ir Europos prieklapšio paramos e, agentūros atsto e, vadovas. Ir mes e, kalbėjome apie solidarumą ir su juo. Tai būtų labai gerai, jeigu jūs galėtumėt e, paaiškinti mums, kokiamis konkrečiomis iniciatyvomis bus siekime įtvirtinti solidarumo principą. Dėkuoju, jei jūs sugebėsite sutalpinti savo mintis į dvi minutės, tai būtų naudinga mums visiems. Būtent nuo to kaip naudosime savo laiko priklauso e, tai, kiek narių galės pasisakyti. Pone Gans, dėkoju, e, dėkoju komisijos nariai už tai, kad ji taip greitai apžvelgė tiek daug labai svarbių temų. Leiskite pakomentuoti e, kelias jūsų minėtus klausimus. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad mes taip pat nerimaujame dėl tarp vyriausybinio metodo taikymo. Ir kaip ir panas bus stilis, aš taip pat norėčiau jūsų paklausti, ką jūs ketinate daryti. Ir dar vienas dalykas e, - keliaivių įrašų duomenų susitarimas. Jūs sakėte, kad e, šioje srityje buvo padaryta svarbių žingsnių į priekių, tačiau aš, dirbdama Europos parlamente, manau, kad dar yra nemažai neįspręstų klausimų, kai kurių rimtų problemų ir norėčiau jūsų paklausti, kaip jūs manote galima būtų dabartinę padėtį pagerinti ateityje? Mano kitas klausimas yra susijęs su susitikimu Kanadoje. Aš žinau, kad jūs negalite mums e, papasakoti apie šio susitikimo išvadas, tačiau aš norėčiau sužinoti, kokios temos buvo svarstomos e, tame susitikime. Norėčiau sužinoti, kiek vizų vedimo klausimai yra aktualūs, kokią vietą užima jūsų darbo tvarkė. Trečias klausimas yra susijęs su tuo, kad jūs paminėjote, kad jūs ketinate pradėti dialogą vizų klausimais su Kosovo e, vyriausybė. Gal jūs galėtumėte papasakoti plačiau ir apie tai? Dėkoju, poniai Gions. dėkoju ir sveikinu pas mus atvykusi poną kapitanį. Visuomet malonu Jūs matyti. Aldė frakcijos vardu ponia Weber. Ačiū ponia pirmininkė, ačiū komisarė. Piliečių teisų komitetas akivaizdžiai jums rūpi, nes kiekvieną kartą, kai mes jūs kviečiame, jūs e, nedelsdama atvykstate ir e, diskutuojate su mumis įvairiais klausimais. Kaip ir anksčiau, darbo tvarkė yra daug svarbių ir sudėtingų klausimų. Mes dabar matome, kad susidarė didžiulis atotrukis tarp komisijos ir parlamento ir tarybos pozicijų. Yra padaryta nemažai pažangos e, e, sprendžiant prieglopšių suteikimo ir migracijos klausimus, nor ne viskas e, yra daroma taip, kaip to norėtų parlamentas. Tačiau mes suprantame, kad reikia siekti kompromiso konstruktyviomis priemonėmis. Bendras e, leidimas yra puikus tokio bendradarbiavimo e, pavyzdys. Jūs taip pat paminėjote kelis e, svarbius dosie. Ir kartais man kyla klausimas, kaip tai gali būti, kad ES mes manome, jog atstovaujame skirtingiems žmonėms mes, jūs ir taryba atstovauja visiems Europos piliečiams. Ir vienas iš pavyzdžių, kai mūsų pozicijos ir labai, ski, labai skiriasi, būtų sulaikymo direktyva. Ji yra susijusi su pagrindinėmis teisėmis. Tai kaipgi gali būti, kad uh, mūsų nuomonės dėl jų taip išsiskyrė. Aš turiu omeny duomenų išsaugojimo dokumentus ir kaip mes galėtume tęsti bendradarbiavimą su jumis ir be abejo su taryba. Taryba beje turėtų prisiminti, kad ji privalo gerbti Europos parlamentą, jei jai rūpi sutarčių dvasia ir raidė. Galvodama apie ES ir JAV susitarimą dėl duomenų, keliaivių duomenų įrašų perdavimo, galiu pasakyti, kad parlamento nuomonės nelabai kas paisė. Ir manau, kad situaciją reikia keisti. Dėkuoju, ponia Sargantinė. Ačiū, pirmininkė. Toliau pagal darbo atvarkę mes turėtume svarstyti vidaus saugumo strategiją. Kalbėsime apie šio dokumento projektą. Norėčiau taip jį pavadinti. Kalbėsime apie dokumentą, kurį parengė mūsų kolega ir aš norėčiau paklausti komisijos narės būtent apie vidaus saugumo strategiją, kuri mane neramina, man neaišku, kokie yra jos pagrindiniai tikslai kuo ji yra pagrįsta. Mes žinome iš Europolo atliktų analizių, kad didžiausią grėsmę Europos vidaus saugumui kelia musulmoniškos kilmės asmenys. Ir taip pat žinome, kad e, kraštutiniai dešinieji Vokietijoje yra įvykdę kelis nužudimus. Bet panašu, kad tai yra naujos tendencijos, kurių niekas negali valdyti, niekas nežino, koks yra jų mastas ir kaip elgtis su jomis. Bet akivaizdu, kad mes e, turime šioje srityje užtikrinti patinkam, pakankamą demokratinę priežiūrą. dažnai yra nepaisoma pagrindinių teisų ir teismų bendarbiavimo nuostatų. Tarpusavio pasitikėjimas atrodytų, kad tai yra populiariausias žodis Europos Sąjungoje, tačiau vargu ar jis apsaugos mūsų piliečius nuo netinkamo jų vyriausybių elgesio. išorės sienos ir migracijos politikos valdymas. Tai yra labai svarbios vidaus saugumo užtikrinimo priemonės. Jūs esate atsakinga už migraciją ir jūs puikiai žinote, kokie svarbus yra, yra sienų apsaugos ir pakartotinio negražinimo klausimai. Ir mes žinome, kad geresnė sienų apsauga galėtų padėti mums geriau apsaugoti savo piliečius. Ir dar kartą noriu pasakyti, kad mūsų neramina tai, kad vidaus saugumo strategija yra pagrįsta mintimis ir faktais, kurių mes negalime patikrinti. Dar vienas dalykas. CŽV neteisėti kalinių perdavimai vyko susirašinėjimas tarp komisijos ir kai kurių valstybių narių. Ir būtų gerai, jeigu mes galėtume susipažinti su šia korespondencija ir mes norėtume paprašyti, kad jūs padėtumėt mums padaryti viską, kad šie įtarimai dėl atsižvelgiant į teisėtų veiksmų būtų tinkamai ištirti. Dėkuoju, panas Kirchhop. Pirminkė, aš kalbėsiu labai trumpai. Aš pritariu bendrai šios darbo programos krypčiai, daugam pritariu. Tačiau aš norėčiau, kad komisija mus patikintų, kad kai kuriuose labai sudėtingose sritėse, tai yra ten, kur mums dar reikia nemažai padirbėti tam, kad būtų suderint ta pozicija dėl kai kurių įstatymų kai kuriuose sritise. Nes nepamirštume apie bendradarbiavimą. Nes bendradarbiauti mums reikia, mes turime bendrų tikslų ir turime reikalauti, kad valstybės narės e, glaudžiai bendradarbiautų. Tai būtų labai naudinga, todėl turime ir toliau reikalauti, kad valstybės narės stiprintų bendradarbiavimą. Pavyzdžiui, tokias rytise kaip kibernetinis saugumas. Jūsų darbo programoje e, yra pasakyta, kad tai yra naujas iššūkis, tačiau iš tikrųjų tai yra dalykas, kuris mums rūpė jau kuris laikas. Ir gal skaičiais e, jį išreikšti, jo mastą išreikšti yra labai sunku, tačiau uh, tiek institucijos, tiek bendrovės, tiek atskiri piliečiai susiduria su kibernetiniais nusikaltimais. Todėl aš prašyčiau, kad jūs nepamirštumėte šio svarbus klausimo. Ir galbūt gerai, jeigu jūs parengtumėt kibernetinio saugumo darbo programą. Transatlantinis saugumas Kibernetinis saugumas rūpi ne vien mums, bet ir mūsų partneriams. Apie tai taip pat svarbu nepamiršti. Kalbama taip pat ir apie biurokratinės kliūtis, kurios trukdo laisvam judėjimui. Todėl norėčiau jūs paragintis mažinti biurokratiją visur, kur yra įmanoma, skaitant ir komisijoje. Man atrodo, kad mes turime nepaprastai daug biurokratijos, nepaprastai, nepaprastai daug teisės aktų, o žmonėms gyventi visuomet yra paprasčiau, kai biurokratijos yra kuo mažiau. Čia. Dėkui, ponas Borgėcijo. Ačiū, pirmininkė. E, du klausimai trumpi. Pirmasis susijęs su įvykiais mano šalyje. Aš e, praeitie e, skundžiaus dėl tų dalykų ir nemanau, kad komisija labai įsiklausė, įsigilino į tuos dalykus. Dabar Italijoje vyksta protestai sunkvežimių vairuotojų dėl nesažiningos konkurencijos. Uh, tarp e, vežėjų iš trečiųjų šalių. Dėl vežėjų iš trečiųjų šalių. Jie atlieka tokį padarbą, bet labai skirtingomis sąlygomis. Kalbu apie socialinės nuostatas ir kitus dalykus, kurie taikomi ES. Tai labai rimta problema, nes kyla nesažininga konkurencija ir pavojus ES piliečiams. E, kaip žinia, kruizinis laivas Kosta Concordija patyrė avariją prie Italijos krantų. E, žmonės atvyko su pasais, kurie išbuvo buvo išduoti Rumunijoje, Bulgarijoje, bet tai žmonės yra iš e, trečiųjų šalių. Reikėtų kur kas griežčiau uh, reglamentuoti, sekti tai, kas kelia pavojų ES darbuotojams. Dar vieną dalyką norėjau pasakyti, kuris išriškėjo e, prisimenant šuo holokaustą. E, Pasaulio žydų kongresas pasmerkė įvykius Italijoje tam tikrus Italijos teisinėme kontekste dėl antisemitinių publikacijų. Dabar nagrinėjami yra teismuose šie atvejai. E, Pone Framirenštain e, minėjo tie leidiniai Italijos spaudoje, jį labai, sati, e, pa, pa, labai šaržuotai pavaizduota ir tai laikoma antisemitinė propaganda. Taigi man kyla klausimas Ar komisija žino apie šį labai rimtą atvejį? Taip pat, ar pasmerktas šios karikatūros autorius, žurnalistas, e, e, pateko į tam tikrą keblę padėtį dėl to. Bet kodėl komisija tyli apie tokius didelį susirūpinimą keliančius pasireiškimus antisemitinės satyros. Dabar paprašysiu atsakyti komisarės, o toliau surinksime antrą etapą, kuris bus trumpesnis. Komisarė, dėkui už klausimą, ponia, bus sutilai ir daugelis kitų. Taip, man kelia didelį susirūpinimą naujos e, tarp vyriausybinės apraiškos e, Europos Sąjungoje. Dabar krizė. E, įsisubavusi, mes turėtume galvoti apie tai, kaip sutelkti Europą, kad iš jos išbristume, o reiškiasi priešingos tendencijos. Tikiuosi, kad valstybės narės ir jų išrinkti vadovai e, susitars dėl svarbių dalykų. Daug kas padaryta dėl ekonominių dalykų priežios, bet kit, e, tendencijos, kurias matome, yra uh, E, nerima kerančios e, institucijos komisija Europos parlamentas turėtų e, dirbti kartu, kad sektų, kaip dabar diskutuojami šengen, šengeno susitarimai. Tai yra labai svarbu mūsų piliečiams. Kažkas minėjo piliečius, mes turime apginti tai, kas yra gerai, nustatyti, kas yra blogo ir siekti pagerinti padėtį. Spręskime problemas kartu, bet ne uh, naudokime Šengeno e, savanaudiškiams nacionalistiniams ar propagandiniams e, nacionalistiniams tikslams. Dėl solidarumo jūs žinote, koks mano požiūris į tai. Mes pateikėme prieš kalėdas komunikatą šiuo klausimu rytoj. Neformalioje vidaus teisingumo reikalų taryboje apie tai bus kalbama. Danijos, Danija, kaip pirmininkaujanti šalis, daug dirbs. Ir aš nemanau, kad kas nežino to, jog mes galvojame, kad Danija turi daug ambicijų. Apie tai kalbėjo, kaip žinia, ministras šį rytą. Norima kažkaip konkretizuoti solidarumą. Daugeliu atveju mes galime daug ką padaryti. Daug valstybių narių aktyviai bando padėti Graikijai, bet mes taip pat dirbame su Graikija, rengiamas veiksmų planas dėl pagalbos prieglopščio srityje, siekiama padėti ekspertinę pagalbą lėšomis ir galvojame, ką dar daryti. Taip pat dirbame. E, galvodami, kaip padėti sustiprinti Europos prieglopščio paramos biurui. E, e, vidaus perkelimo sistema negali būti privaloma, bet galvojame apie tam tikrą nuolat, nuolat veikiančią schemą. Aš dažnai sakau, kad nepakanka, nors kai kurios valstybės narės jau ėmėsi žingsnių, reikia, kad būtų lėšų, kad valstybės narės dėktų atitinkamus dalykus. E, mes teikėme finansinius pasiūlymus ir sieksime, kad solidarumas būtų finansuojamas. Mums reikia kalbėti apie, ne tik kalbėti apie solidarumą, bet ir veikti. E, krizė taip, e, ji labai mus veikia, bet reikia e, nepamiršti, kad galvojame ir apie ilgalaikius įsipareigojimus. Aš kiek girdėjau, pirmininkaujantį šalis vėliau, ne rytoj, nes rytoj tik neformali taryba veiks parengti šioje srityje pasiū, išvadas. Dėl keliaivių duomenų įrašų taip daug, e, ką reikia apibriežti apie e, duomenų laikymo laikotarpį, kitus aspektus. E, daug laisvės veikti neturime. Žinome, kad ir taryba turi pritarti pasiūlymams, taigi mes nebegalime nieko keisti, jūs turite pasiūlymą ir turite spręsti dėl jo, dėl uh, Kanados. Aš žinau, kad e, vyks vėliau diskusija šiuo klausimu šiandien e, po pietų. Taigi išgirsti naujausią informaciją. E, žinome, kad iškilo slovakams, vengrams visų problemų su Kanada. Patenkinti tuo, kad padėtis negerėja, tai nesus... iš dalies susijęs su PNR E, situaciją, e, bet norime kelti šį klausimą toliau. Dėl Kosovo e, keliame klausimą. Mes turime žiūrėti, kaip kas vyksta kaiminystėje. Turime siekti, kad taryba parengtų darbų planą, kaip kad kitų šalių atveju buvo. Uh, Priemonių planas yra jau parengtas, bet e, turime dar dirbti su EULEX ir pradėti tikras dėrybas šią savaitę. Visi žino, kas bus e, ten. Taryba vyriausybės pradėjo dirbti jau dėl veiksmų planų kovoje su, kovo su korupcijas ir tie ir taip toliau. Tačiau, e, aišku, viskas priklausys nuo jų, kiek tai užtruks. Mes manome, kad labai svarbu pasiūsti signalą, kad Kosovas neliktų izoliuotas. Pone Weber, taip, visi dirbame piliečių labui. Nemanau, kad visi e, piliečiai visoje ES vienodai galvoja, bet šiaip mes turime įsiklausyti jų poreikius. Dėl e, duomenų išsaugojimo direktyvos E, pasiūlymai pateikti pagal Stokholmo programą, jūs matėte juos, duomenų saugojimo laikotarpis, laikotarpis taip pat galimybė e, policijos pareigūnams e, sekti, kaip veikia narkotikų priekeiviai, nusikaltėliai, tai yra labai naudinga, bet taip pat reikia dar apibrėžti, kokia yra direktyvos apreptis, kiek ilgai duomenys bus saugomi, kas gali dirbti su jais. Siūloma įvesti tam tikrus pakeitimus, tikimės tikimės, kad e, taryba su parlamentu e, išspręs šį klausimą pozityviai. Pone Sergentini, taip, e, saugumo srityje yra daug iššūkių. Mes kalbame apie organizuotą nusikalstamumą, terorizmą, kibernetinius nusikaltimus, sienų klausimus, taip pat didžiulės gaivalinės nelaimės. Organizuotas nusikalstamumas taip, tai yra iššūkis. Mes norime komunikate labai konkrečiai kalbėti. Kalbame konkrečiai e, apie, pavyzdžiui, kovą su korupcija, apie tai, kad reikia e, išplėsti galimės konfiskuoti neteisėtai įgytą turtą. Aš nenoriu, kad e, dėl grėsmių, kad kažkur yra jos didesnės ar mažesnės, mes norime pradėti, yra įdėgiamas radikalėjimo prevencijos e, tinklas. Gal kai kam nepatinka tas žodis radikalėjimas. Mes norime e, užkirsti kelią jaunesniems žmonėms, kurie e, būtų jie ar dešinieji, ar kairieji, ar religiniai ekstremistai, kad jie galėtų išeiti iš tos situacijos ir norime užkirsti kelią smurtiniam ekstremizmui. Kibernetiniai nusikaltimai tai taip pat labai svarbu. Uh, Galbūt iš dalies aš tuo ir atsakiau iš po, į pono Kirchhoff e, labai aktualų klausimą. Mes turime sutelkti visas žinias šiuose sitise, kai kur daugą, žinome, kai kur mažiau, norime keistis patirtimi, turime dirbti kartu, kad e, geriau suvoktume mastą šio nusikaltimo ir galimybės apsiginti. Mes norime uh, dirbti ties. Uh, su kibernetiniais nusikaltimais įkurti tam tikrą uh, E, centrą. Sienų valdymas. E, mes nenorime, kad, pavyzdžiui, nusikaltėliai atvyktų pas mus, dėl to mums reikia e, labai sofistikuotų, pažangių priemonių, kurios leistų užkirsti kelią jiems atvykti, bet E, būtent nenorime, kad per nelik daug organizuotų nusikaltelių atvykstų. Daug mūsų, mūsų laukia iššūkių, tačiau vidaus saugumo strategija siekia į metinės diskusijas įtraukti parlamentą, tarybą, pristatyti padėti, mūsų darbus. Jūs žinote, kiek aš esu prisėjimus įsipareigojimų prieglopščio, migracijos klausimais, mes taip pat tęsime darbus šią srityje. Pone Kirkhofai, aš dar noriu pasakyti, kad tikrai dirbame su JAV, turime keturias darbo grupės dėl kibernetinių veiksmų, yra e, kovos su kibernetiniais nusikaltimais grupė, tęsime darbą, dirbame e, pasiremdami bendrais veiksmais, pavyzdžiui, kovojam, galvojame, kaip kovoti su uh, vaikų pornografiją internete. E, ponas Napolitano yra labai įsipareigojęs, labai atsidavęs e, šioje srityje. Taip pat mes galvojame, kaip galėtume e, bendradarbiauti ir su kitais veikėjais. Ponui Borgesijo noriu pasakyti, kad aš nežinau apie tą karikatūrą kurią jūs minėjote, bet mes visuomet norime, ko, kovojame su bet kokiamis antisemitizmo, rasizmo, ksenofobijos, homofobijos apraiškomis. Aš asmeniškai nežinau apie šį konkretų atvejį, bet tai nereiškia, kad mes nesame atsidavę kovai su šiais aiškiniais. Uh, Dabar uh, pra, beveik be penkių keturios ir tai reiškia, kad yra 12 narių norinčių paklausti. Vienintelis būdas, e, kaip sulaukti dar ir atsakymų iš komisijos narės, yra e, užduoti klausimą ne ilgiau kaip pusantros minutės. Turėkite omenyje šį principą. Dabar ponas Dėstemėra. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti poniai komisijos nariai Ačiū už jūsų labai išsame ir e, trumpą prezentaciją. Kaip jūs ketinate kovoti su nelegalia migracija? Turbūt vienintelė teisinga priemonė yra tinkama vizų politika. 539 reglamentas dabar yra kaip tik reformuojamas ir viena vertus yra numatoma e, privalomų vizų taikymo išlyga, e, antrajame priedė yra pateiktas šalių sąrašas. E, tai techninio pobūdžio aspektas. O e, politinio pobūdžio aspektas yra automatinio abipusiškumo principo taikymas. Kitaip tariant, jei e, kokia nors trečioji šalis e, vėl grįžta prie vizų režimo, tai visos 27 valstybės turi solidariai automatiškai visos iš karto sureaguoti irgi įvesdamos vizų, vizų režimai, režimą atitinkamai šaliai. Jau mėnesių mėnesius vyksta diskusijos šiuo klausimu, ypač e, šiandien ir vakar daug kalbėjome apie tai, kokia jūsų reakcija. Pone Zipel. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Europos Sąjunga susiduria su didelė problema. Vis daugiau žmonių nuo mūsų nusisuka ir mums labai sunku patraukti juos savo pusėn, juo labiau, kad bet kokius privalumus mes tučto jau panaikiname. Kas vyksta Šengeno erdvėje? kai Niderlanduose, pavyzdžiui, dabar yra fotografuojami e, vairuotojai ir tos nuotraukos yra skelbiamos, ar tai čia solidarumas? Aišku, e, solidarumas ginant išorės sienas yra gerai, tačiau ar nėra taip, kad ta našta vienai valstybė yra per didelė? Ir norėčiau sužinoti, ar tikrai tas paskirtas finansavimas, finansinė pagalba tikrai tinkamai panaudojama. Dabar ES E, susitarimas dėl keliaivių duomenų įrašų ir kitų, kitų šalių. Likščiau e, daug kas susidarėta, tačiau visai nėra, negalima būti užtikrinti, kad tie susitarimai yra geri. E, yra daug periferinių dalykų, kurie nėra aptarti. O kalbant apie duomenų išsaugojimą ir kaupimą, tai tai, kad valstybės narės nepasirengusios tinkamai kaupti duomenis, e, negali leisti mums netaikyti aukštų standartų. Dabar e, renkami tam tikri duomenys net tais atvejais, kai nusikalstama veika yra labai smulki. O jeigu dar prisiminsime, pavyzdžiui, e, konkurencijos, su konkurencija susijusios su nusikal, nusikaltimus, tai tikriausiai sutiksite, kad piliečiams konkurencijos nus, nusikaltimai jokios grėsmės nekelia. Panas Kolio, aš e, norėčiau dar kartą pasikartoti ir pasveikinti, padėkoti poniai Malmström. Pirmiausia, dėl Schengeno e, sistemos vertinimo. E, tokiu sudėtingu laikotarpiu, kai Kai kurios valstybės mano, kad bendro sprendimo prieimimo procedūra turėtų būti panaikinta. Kokia yra komisijos pozicija dėl 77 straipsnio? Ar komisija laikosi savo pozicijos dėl Schengeno sistemos, ar jos pozicija pasikeitė? E, dar vienas klausimas. Yra tokių nuomonių, kad e, Antros kartos Šengeno e, informacinė sistema turi tam tikrų defektų. Ar, tikit, ar tikite, kad ji bus įgyvendinta iki 2014 metų? Pone Pačiau. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti poniai komisijos nariai už jūsų pastangas. E, vizų politikos srityje, ypač iš jūsų ketinimą pradėti dialogą su Kosovu. Noriu padėkoti Jums už klausimą, tačiau noriu pasiteirauti dėl kelio gairių dienoraščio e, ir Prištinos. Kada, e, kaip Jūs manote, kada kelio gairių dienoraštis e, bus baigtas debatuoti ir kada jį pateiksite Prištinai? Ar Tas pats taikytina bus ir kitoms regiono šalims, nes jos e, e, gali būti, kad kai kurių kriterijų netitiks. E, ar neprieštarauja techninės nuostatos politiniams ketinimams? Vertinant paskutinę Frontexo ataskaitą, pastebėjome, kad prieglopšio prašytojų skaičius iš kai kurių valstybių sumažėjo, tačiau e, Pavyzdžiui, Švedija sulaukė daugiau prašymų, e, prieglopšio prašymų iš Bosnijos ir Hercegovinos. Kalbant apie Švediją ir Bosniją ir Hercegoviną, įdomu, ar jūs ketinate imtis tam tikrų konkrečių priemonių, ar susitieksite su atitinkama vyriausybė. E, Dar vienas klausimas dėl vizų dialogo. Ar galvojate, kad kita šalis, kurią būtų e, įmanoma paskelbti, ar, ar yra kokia nors šalis, kuriai ketinate paskelbti vizų uh, liberalizavimo režimą? Ačiū, panas Papa Nikolau. Ačiū, e, ponė komisijos nariai, už įžangą. Prieš metus Frontex įvykdė tikslinę misiją pasitelkęs E, greitų pasienio reagavimo būrių pagalba e, buvo bandoma atremti didelį e, migrantų srautą pasienyje su Turkija. Komisija pateikė savo ataskaitą, Frontexas taip pat. Tada buvo priimtas sprendimas ta, e, tęsti tą misiją, ji jau vadinosi Poseidon. E, buvo nutarta, kad ši misija yra sėkminga. Tačiau po metų situacija yra visai kitokia. Jei palyginsime skaičius prieš Rebits ir dabar, tai pastebėsime, kad 50 žmonių kiekvieną dieną persikelia į ES iš Turkijos. Aš galvoju, kad e, šios misija, ši misija tikrai negali pasigirti sėkme. Ir tokio pobūdžio intervencijos vargu ar veiksmingos. Ačiū, panas Ramera. Pone Ramera. Ačiū. Ačiū, pane komisijos narė, kad atvykote. Pane pirmininkė, nebežiūrėkite į laikrodį, nes aš norėjau pateikti klausimą dėl darbo tvarkos taisyklių. Gal komisijos narė vasario mėnesį ar kovo mėnesį galės dar kartą atvykti, nes per pusantros minutės aš tikrai negaliu užduoti visų klausimų, kurie mane neramina. Uh, Tik dabar užfiksuokite, kad aš pradedu uždavinėti savo klausimą. Pone komisijos narė, mes e, debatavome ir su e, ko, pirmininkaujančios Danijos teisingumo ministro bei. bei e, kitais ekspertais Europos prieglopščio paramos biuro vadovu. E, ir kalbėjome apie tai, kad šis biuras negali mums teikti tos informacijos, kuri mums reikalinga. Ar toks buvo tikslas steigiant e, prieglopščio paramos biurą, nes iš tikrųjų e, tai būtent šis biuras turėtų turėti visą reikiamą informaciją, kiek žmonių prašo prieglopščio, per kiek laiko išnagrinėjami jų prašymai, kokios yra prieimimo sąlygos. Uh, E, kiek prašymų patenkinama ir taip toliau. Tai yra tie statistiniai duomenys, kurie yra mums itin reikalingi. Ar komisija turi iniciatyvos e, teisę e, įpareigoti šį biurą teikti informaciją tam tikroms institucijoms? TVR E, ne, neformaliame lygmenyje gal gali daryti tam tikrą spaudimą, gali pareikalauti iš vykdančiojo direktoriaus tam tikros informacijos. Tačiau mes jokios informacijos iš šio biuro nesulaukėme, todėl negalime kalbėti apie jokias priemonės bendrijos lygių. Ačiū. jūsų arba mano prašymas kalbėti trumpiau susijęs su tuo, kad aš noriu suteikti galimybę visiems pasisakyti kaip galima gausiau. Ir tikriausiai žinote, kad mūsų kalbėtojų sąrašai visada būna labai ilgi. Ir jei jūs ir toliau viršytisite savo kalbėjimo laiką, tai tas spaudimas dar labiau e, padidėjęs. Aš visada bandu, bandau suteikti galimybę visiems parlamento nariams pasisakyti. Tačiau labai prašau jūsų, kad jei jūs užduodate klausimą, pateikite tą klausimą kaip galima trumpiau. Tuomet mes sulauksime daugiau atsakymų iš ponios komisijos narės. Noriu padėkoti poniai Malmström už jos pasirengimą imtis tokių drąsių iniciatyvų, už tai, kad taip išsamei pristatėte savo darb, darbo programą. Paskutinį kartą, kai debatavome su jumis, kalbėjome apie migrantų srautus iš pietų, apie pietų kaiminystės politiką, o turiuomenyje Egiptą, Tunisą, Libiją. Tai yra jaunos demokratijos šalis. Ir bendratarbiavimo susitarimai kurie, kuriuos ketinama pasirašyti su šiomis šalimis, turėtų būti pasirašyti kaip galima greičiau. Mes daug kalbame apie solidarumą, apie atsakomybę, yra ketinama steigti naują agentūrą, tačiau kažkodėl ta integracija vis tiek neįvyksta, nors valia bendradarbiauti yra. Piet pietų regionai yra labai sudėtingoje situacijoje. Jie turi atremti beproto didelį spaudimą. Kaip jie tai padarys be mūsų? Pone Botskurt. Ačiū. Pirmininkė, ačiū. Pone komisijos narė, noriu pateikti keletą klausimų. Pirmas susijęs su kraštutiniais dešiniaisiais. Uh, Įvertinus įvairius teisės aktus būtų galima pasakyti, e, kad per pastaruosius metus kraštutiniai dešinieji suaktyvėjo. Pavyzdžiui, Pirmadienį Vokietijos ekspertų komisija Bundestage pateikė savo ataskaitą, kurioje teikiama, kad antisemitistinės apraiškos intensyvėja Vokietijoje, Lenkijoje, Vengrijoje. E, taip pat šie kraštutiniai dešinieji judėjimai suaktyvėjo. Kalbant konkrečiai apie antisemitizmą ir kraštutinius e, dešiniuosius, prisiminkite kebabų pardavėjo e, nužudimą. Ar nereikėtų inicijuoti kokiu nors moksliniu tyrimu, e, kuria kryptimi linksta antisemitinės nuotaikos. Aš panašų klausimą uždaviau e, pirmininkaujančios Lenkijos ministrui, e, tačiau e, tuo met mano abejonės buvo išsklaidytos, o dabar šitą patį klausimą pateikiu poniai komisijos nariai. Kitas klausimas - organizuotas nusikalstamumas. Jūs kalbėjote kad norite e, išaldyti e, bet kokį tokias finansinės lėšas, kurios yra gaunamos iš nusikalstamos veikos. Ar įmanoma kaip nors priversti įvairias institucijas geriau bendradarbiauti, pavyzdžiui, tyriant įvairius įmonių registro duomenis ir bandant susekti, kaip keliauja tie e, įvairių pinigų iš organizuotų nusikalstamumo srautai. Ačiū, ponia komisijos narė, už jūsų pristatymą. Or, kova su organizuotu nusikalstamumu yra be galo svarbi ir Europos parlamentui. E, jūs pristatėte naujas iniciatyvas susijusias su turto poėmiais, konfiskavimu bei finansinių sąskaitų išaldymo. Uh, Kaip Jūs vertinate dabar galiojantį pagrindų įstatymą? Deklaracijų. Dėkuoju Jums, ponė Malstrom. Mes e, puikiai žinome, kad Jūs e, visuomet darote gerus pareiškimus. Klausimas. Ką Jūs sakėt įvertinimą, ko? Dėl decizione quadro 2008. 8, pagrindų sprendimo priimta 2008 metais 841, tai yra peržiūros laikotarpio pabaigoje. Gal jūs galėtumėt priminti komisijos nariai, apie ką kalbėjote? Tai yra sprendimas, kuriame pateikiama apibrieštis, kas yra organizuotas nusikalstamumas ir pateikiamos įvairios nusikalstamos veikos su to susijusios. Merci, merci. Dėkuoju, dėkuoju. Taigi Europos parlamentas nusprendė pratesti darbą e, dėl e, neteisėtų kalinių perdavimų ir parlamento nariai norėtų, kad komisija padėtų jam šiame darbe. Ir mes žinome, kad jūs nekarta darėte labai naudingus ir gerus pareiškimus e, dėl šių įtarimų. Ir būtų gerai, jeigu mes galėtume užtikrinti bendradarbiavimą visais lygiais. Dar vienas klausimas, kuris yra susijęs su viduržymio jūros regionu. Mobilumas yra dalykas, kuris e, e, gerai reklamuoja Europą, tačiau mes žinome, kad tame regione vyksta labai daug neteisėto judėjimo. Labai daug migrantų atkeliauja iš to regiono. Kokie būtų jūsų siekiai, jūsų tikslai dėrybose su naujomis demokratinėmis šalimis Šiaurės Afrikoje? Dėkuoju, dabar sutikime progą poniai Malstrom atsakyti pateiktus klausimus. Dėkuoju, dėkuoju visiems, dėkuoju už jūsų klausimus. Pirmiausia, norėčiau dvi bendras pastabas e, e, pasakyti. Atsiprašau, ponia Čentinė, aš nesakiau jūsų klausimą apie CŽV kalėjimus ir ponia Flotra po to uždavė tokį klausimą. Jūs puikiai žinote, kad man šis klausimas labai rūpi. Jeigu taip techniškai kalbant, ponia Rėding yra atsakinga už uh, šį klausimą, tačiau mes be abejo glaudžiai bendradarbiaujame ir visai neseniai buvome susitikę su Amnesty International atstovais. Be abejo, man visuomet malonu yra atvykti į jūsų komitetą ir kitą kartą gal mes galėtume numatyti ir daugiau nei vieną valandą mūsų pokalbiui. Dėsmėda yra taip, abipusiškumo principas, mes puikiai žinome apie dabartinės problemas, be abejo, Vadovaudamėsi ES dvasia mes siekiame išspręsti vis, visus e, probleminius klausimus. Ir iš tikrųjų su kanadiečiais mūsų dėrybos užsitėse ir gal reikėtų pagalvoti apie tai, kaip galima būtų uh, duoti, suteikti jom, e, joms naują postumį, nes visiškai neprimtina, kad e, šis klausimas vilkinamas tiek ilgai ir, ir be abejo reikėtų į šį procesą įtraukti ir tarybą. Pone Sibel, jūs klausite apie įvykius Niderlanduose ir apie Šengeną. Niderlando pareigūnai turėtų mums atsakyti į du mūsų paklausimus. Kol kas negavome dar jų atsakymo. Toliau, iš tikrųjų mes labai daug investavome ir pinigų ir išteklių uh, Graikijoje, bendradarbiauti su Graikijos pareigūnais, užtikrindami, kad šios lėšos tinkamai būtų panaudotos, nes jūs puikiai suprantate, kad mes neduodame šiaip savo pinigų e, Graikijai, mes skiriame tuos pinigus labai e, konkretiems tikslams ir mes norime užtikrinti, kad jie yra išleidžiami būtent tiems tikslams pasiekti. Problema Graikijoje be abejo yra ta, kad ji, ji dažnai nesugeba tinkamai įsisavinti jai skirtas lėšas mes ne, ne tik teikiame biudžetinę pagalbą, bet mes teikiame lėšas konkretiems projektams ir stebime, kas vyksta. Toliau. Nes visiškai suprantamų priežasčių, dėl to, dėl to kad e, dėl galiojančių reikalavimų Šengeno erdvės, Šengeno erdvės susiję teisės aktai turėtų būti e, keičiami laikantis sutarčių Kartais mes turime ne vien paminėti kokią nors problemą, bet turime konkrečiai ją apibrėžti. Ir dažnai mes e, turime aptikti konkrečias problemas konkrečioje valstybėje narėje ir tuomet 77 straipsnis labai praverčia. Aš manau, kad mes galėsime pajudėti, e, sprendžiant šį klausimą. Ir svarbu yra ne tik turėti šį teisinį pagrindą, minėtą straipsnį, bet e, judėti ir e, dėrybose dėl turinio, dėl SIS. Iš tikrųjų turime problemų su e, tam tikromis valstybėmis narėmis, mes pranešime šioms šalims apie šias problemas, mes stengiamės joms padėti ir tikimės, kad uh, kad mes nesisakysime prisimto įsipareigojimo laikytis nustatyto darbų grafiko ir viską baigti 2012 metais. Ir tikiuosi, kad valstybės narės parems mūsų pastangas. Toliau klausimas dėl Kosovo. Mes darome viską, ką galime, bet e, kad galėtume realiai ką nors padaryti, mums reikia, kad mus paremtų taryba. Negaliu pateikti Jums konkrečios e, dienos, kada tai gali būti padaryta. Ir mes visi žinome apie Kosovo ypatumus ir todėl klausimus susijusius su vizų režimu spręsti nėra lengva. Turėtų vykti ir geresnis dialogas tarp pristi, e, prišti, Prištinos ir Belgrado, nes pasienio kontrolė be abejo yra labai svarbi. Ir mes tengiamės iš esmės uh, supaprastinti vizų režimą kelioms šalims, kurios dalyvauja rytų partnerystės projektuose. Toliau klausimas dėl Frontex. Gruodžio mėnesį mes apie tai kalbėjome, mes tikimės arba mes planuojame pradėti naują operaciją, kuri dalyvautų Frontex, tačiau tai priklauso nuo to, ar valstybės narės uh, parems šią operaciją finansiškai. Aš kalbu apie e, operaciją Graikijoje. Tikiuosi, kad valstybės nariai supras, kad tai yra svarbu ir e, šią operaciją finansuos. Ponios Romero Lopės klausimas. Jūs iškėlėte labai svarbę e, mintį. Mes jau turime migracijos įstaigų tinklą. Ir manau, kad tai, ką jūs pasiūlėte, padėtų mums rinkti geresnius statistinius duomenys, o jų mums labai reikia. Panas Jekolino ir, Jekolino ir kiti klausė apie mūsų pietų kaimynus. Mes žinome, kad e, situacija skiriasi kiekvienoje e, šalyje ir mums svarbu yra užmėgsti kontaktus su šių šalių piliečiais. Mes stengiamės dabar įgyvendinti mobilumo skatinimo partnerystės, kurios padėtų mums spręsti tiek migracijos, tiek graž... nelegalių migrantų gražinimo klausimus. Konkrečios techninės pagalbos klausimai, judumo skatinimas, plėtojant dialogą vizų klausimais. Ir konkretesni dalykai, pavyzdžiui, mes nagrinėjame, kaip galima būtų uh, padaryti Tuniso policiją demokratiškesnė. Tunisas ir Maroko, Marokas yra šalis, su kuriomis mes labiausiai bendradarbiavome, bet be abejo negalime pamiršti ir kitų šalių. Mums reikia surasti partnerių šiuose šalyse. Ir gal ir reikėtų iš tikrųjų bendradarbiauti su visų regionu apskritai, o nebūtinai dvišalių pagrindų su šalimis. Toliau buvo užduotas labai sudėtingas klausimas apie kraštutinių dešiniųjų apraiškas. Tai mus labai neramina. Mes e, svarstame šį klausimą ir komisijoje, ir e, su atitinkomis agentūromis, kalbėjome apie tai, kaip galima būtų reaguoti į šias apraiškas. Dešiniųjų ekstremistų tinklas e, iš tikrųjų pasidarė gan stiprus ir skleidžia nemažai propagandos e, internete. Ir turime dar pagalvoti, kaip galima būtų į tai reaguoti, kaip galima būtų atsverti jų įtaką. Galime dėl to konsultuoti su savo kolegomis e, e, Norvegijoje. Ir regionai, ir savivaldybės taip pat galėtų mums padėti. Jie galėtų taip pat pasakyti, kad ne, mums netinka dešiniųjų ekstremistų darbo tvarkė. Bet e, pačios priemonės, kuriamis būtų reaguojama į šias apraškas, gali skirtis e, skirtingose šalise. Toliau, dialogos mobilumo klausimais. Taip ir reikia toliau plėtoti ir Galime kalbėti apie legalią tęstą migraciją, tačiau mums reikia, kad ir mūsų partneriai trečiose šalyse suprastų, kad tai yra svarbu. Dėkuoju pirmininkė, tikiuosi aš atsakiau visus klausimus. Ir ponė Rome Lopes galiu pasakyti, kad aš visuomet su manumu atvyksiu, kad ir kokio formato būtų posėdžiai, kuriuos aš sukviečiama. Mes dėkojame Jums ir tai jau ne pirmą. Uh e, kartą vietoj valandos, kalbėjome valandą 20 minučių. Iš tikrųjų reikėjo dviejų valandų ir vis tiek būtų žmonės skundėsi, kad per mažai skirta laiko, kad mes turėjome dar išplėsti diskusiją ir skirti tiek laiko, kiek jūsų veiklos sėtis reikalauja. Bet ačiū, kad atvykote pas mus, linkime jums sėkmės. E, ne tik dažniau atvykti pas mus kviečiame, e, stiprinti dialogą su mūsų komitetu, bet dėkoju už tai, kad atsakėte taip tiksliai ir įsamei į visus klausimus. Dėkui ir lauksime jūsų ateityje. Dabar jei leisite, jei leisite, pereisime prie kito darbo tvarkės punkto, jau nebe darysime jokių pertraukų, dar turime maždaug dešimt klausimų šiandien aptarti, susijusių su biudžeto vykdymo tvirtinimo pranešimais. Čia prieš tai išklausysime Europos e, e, pranešimo apie ES vidaus reikalų strategiją. Kolega Borselino rengė pranešimą. E, spalį žinome, e, kad vyko tarp parlamentinis susitikimas, e, dėl apie, kur buvo kalbama apie demokratinę atskaitomybę, vidaus saugumo strategiją, taip pat Europolo, Eurojusto ir Frontexo vaidmenį. Norime sužinoti, kokia dabar yra padėtis. Pone Rita Barcelino pristatys savo projektą, taip pat dalyvauja komisijos ir tarybos atstovai jums leidus paprašysiu, kad per ateinančias 20 minučių pusvalandį perimtų pirmininkavimą ponę Intveld. Aš turiu dabar trumpam išeiti, bet e, grįšiu, kai jau turbūt būsite apsvarstę šį punktą. Prašom. Dėkui. Poniai Borselino pranešėjai suteiksiu žodį. Pirmai. Dėkuoju. Pirmininkė, kolegos. Šiandieną pristatau Jums pranešimą, kurį parengiau po bendradarbiavimo su šešėliniais pranešėjais, keitėmis taip pat nuomonėmis su agentūromis įvairiomis ir komisija. Noriu pasakyti aiškiai, kad e, rengdama projektą atsižvelgiau į daugelį pastabų, taip pat elementų, kurie numatyti reglamente. E, konkrečiau apie tai pakalbėsiu, kai aptarsiu pakeitimus. Paminėsiu svarbiausias savokas pranešimo pradžioje. Noriu pabrėžti, kad saugumas yra labai svarbus klausimas. Komisija E, pateikė bendrąją saugumo strategiją Europos Sąjungai, bet noriu pasakyti, kad reikia atsižvelgti į pagrindinės teisės e, įstatymo viršenybę. Tai yra esminiai elementai strategijos pasiūlytos ir prevencijos Noriu pabrėžti šį svarbų aspektą pasiūlytos strategijoje. Labai svarbus dalykas yra institucijų vaidmuo. apibrėžiant tai, kaip įgyvendinama strategija. E, e, Europos Sąjunga vaidina tik tai e, subsidiarų vaidmenį lygnant su valstybės narėmis, kada, kadangi dirba pagal e, bendrąją kompetenciją, pasidalyjamąją kompetenciją. E, sąjungos strategija turi užtikrinti ir deramą vaidmenį parlamentui, tiek rengiant strategiją, tiek ją vertinant. Kalbame apie vaidmenį susijusiu su teisėjai, kurios galiomis mums jos užtikrintos E, saugumo strategijos kontekste, bet taip pat reikia užtikrinti ir deramą e, demokratinę kontrolę, e, kurią turi vykdyti EP ir nacionaliniai parlamentai. Todėl aš manau, kad reikia institucinę struktūrą numatyti santykiams tarp EP ir nacionalinių parlamentų. Turi vykti nuolatinis politinis ciklas, turime išklausyti komisijos ataskaitų, paskui turi būti e, rengiamas metis parlamento pareiškimas dėl e, saug, vidaus saugumo strategijos gyvendimo, dėl grėsmių. Reikia globalios analizės visų ES kylančių grėsmių, reikia pasikliauti informaciją, tik tai tokiu būdu mes galėsime kaip teisės aktų rengėjai veikti deramai. Taip pat reikia užtikrinti, kad geriau apibriešime parametrus bei bendrąją statistiką. Reikia keistis informaciją, kad būtų galima atlikti gerą vertinimą visos ES ir e, taip pat vengti nereikalingų intervencijų, neturint deramo strateginio pagrindo. Perskaitę pranešimo projektą pamatysite, apie ką aš kalbu. E, neturite gal dar visų detalių, pasakysiu tik, kad veikia laikinieji pranešimai, taip pat, kad reikia taikyti bendrąjį požiūrį, kiek įmanoma, pateiktas e, pasiūlymų sąrašas, tikslų sąrašas nėra baigtinis, yra penkio, penki numatyti tikslai. Kova su terorizmu, pavyzdžiui, negalima būti vertinama, vertinama taip pat kaip e, kovojimas su gaivalinių nelaimių padariniais. Organizuoti būti e, organizuotas nusikalstamumas, kova su juo ir kova su terorizmu yra nepaprastai svarbus. Ir į tai reikia deramai atsižvelgti, nes seniai parlamentas e, laikinai rezoliuciją šiuo klausimu patvirtino. E, radikalėjimas. Tai reikia taip pat, reikia atnaujinti nuostatas reikia atsižvelgti tai, kas vyko Vokietijoje, Florencijoje. E, smurtinis radikalėjimas tampa vis labiau paplitęs ir reikia atitinkamą direktyvą koreguoti. Taip pat reikia užtikrinti e, nediskriminavimą ir lygybę. Vienas iš pagrindinių es vertybių. Dabar saugumas e, prie sienų. ir e, turime e, kalbėti apie tai, kad e, mobilumas ties sienomis nekelia esminių saugumo problemų. Turime kalbėti apie mm, legalios migracijos elementus užimtumą Europos Sąjungoje egzistuoja ryšys tarp vidaus išorės situacijos saugumo kontekste. Institucijos veikiančios teisingo vidaus reikalų srityje turėtų laikytis es teisės aktų ir atlikti savo uždavinius. Komisija valstybės narės turi įvertinti, kaip veikia e, išorės veiksmų tarnyba, kokia yra išorės saugumo situacija ir kaip laikomasi pagrindinių teisių. Dar pagrindinis pastebėjimas - teismų bendradarbiavimas, e, teisingumo elementai turi būti esminiai dalykai e, vidaus saugumo strategijoje. Komisijos pasiūlyme nepakankamai apie tai kalbama ir manau, kad reikia sustiprinti teismų ir policijos bendradarbiavimą. Tai turėtų apimti valstybių narių kompetentingas institucijas bei ES institucijas bei agentūras. E, kreipiuosi į komisiją ir valstybės narės, e, kad e, jos priskirtų šį bendradarbiavimą prioritetinėms sritims. Lauksiu jūsų pastabų ir jūsų pakeitimų. Mano signalas aiškus. Saugumo politika negali būti tik tai uh, operacinių tam tikrų um, laikinų situacijų sprendimas. Ji turi būti nuolatinis komponentas susijęs su uh, ES politikos uh, kryptimis. Europos parlamentas turėtų savo įnašą įnešti ir turėtų uh, E, laikytis tų elementų, kuriuos numato startis. Komisija dar prieš pradedant debatus paprašė žodžio, nes jūs norite pristatyti keletą elementų, kurie galėtų būti naudingi bendrose debatuose. Taigi, žodis komisijos nariui. Ačiū. Porą pastabų. Pirmiausia, aišku, noriu pasveikinti e, poną Barsel, e, ponę Barcelino ir jos komandą už puikų bendradarbiavimą, kurio galima pasidžiaugti. Keletas dalykų susijusių su šeštuoju šio pranešimo punktų. Iš esmės pranešimo turinys mums yra visiškai priimtinas, o dėl šeštojo punkto mes manome, kad reikėtų sukurti geresnės stebėsenos strategijas ES lygmenio tiek komisijoje, tiek atitinkamose kitose institucijose, kad būtų tinkamai įvertintos e, grėsmės Europos Sąjungai. Kalbant apie aštuntąjį punktą, Mes visiškai pritarėme, kad reikėtų užtikrinti metinių ataskaitų teikimo procedūrą susijusią su vidaus saugumo strategija. Dėl dešimtojo punkto mums kiek e, sunku E, priimti tą faktą, kad žmogaus sukeltos katastrofos ir nelaimės neturėtų būti įtrauktos į bendrą strategiją, nes kartais e, arba net dažnai e, žmogaus sukeltos nelaimės yra padarytos tyčia, siekiant pakenkti kritinėms infrastruktūroms, kritinės svarbos infrastruktūroms. Dėl 12 punkto Mums visiškai priimtina pranešėjos mintis, tačiau daugiau dėmesio turime skirti e, atskiriems aspektams. Negalime e, e, teikti dėmesio absoliučiai viskam. Reikia įvertinti ir savo galimybės. Mes neprieštaraujame, kad reikėtų kovoti su nusikaltimais aplinkai, ekonominiais ir įmonių nusikaltimais. Dėl šešioliktojo punkto e, radikalėjimo e, apraiškų mes aiškiai pabrėžėme, kad norime kovoti prieš bet kokią radikalėjimo formą, neišskiriant kokios nors atskirai. E, dėl saugumo pasienyje. Iš esmės pritarėme, kad sienos ne tik yra saugumo strategijos dalis, tačiau e, jos gali būti ta papildoma priemonė. Aišku, e, sienų kontrolė leidžia kontroliuoti ir migrantus, tačiau sienų saugumo klausimas nesusijęs tik su vidaus saugumo strategiją. Ir pagaliau dėl agentūrų. Taip, parlamentas tikriausiai žinote, mes ketiname reformuoti tiek Europolą, tiek Eurojustą, bus pateiktas poveikio vertinimas susijęs ir su parlamento kontrolė, tai ir bus mūsų reformų esmė. Norėčiau padėkoti poniai parlamento nariai Barcelino. Ačiū, kad pakvietėte mus į posėdį ir e, tikiuosi įdomių debatų šiandien. Ačiū. Šeši e, parlamento nariai paprašė žodžio, nes septyni. Pradėsime nuo ponios Hankis. Ir jei norime pasivyti savo laiką, tai prašau kalbėti kaip galima trumpiau. Prieš kalbėdama konkrečiai apie Barcelino pranešimą, turiu tarti keletą žodžių apie metinę komisijos ataskaitą, kuri, mano supratimu, yra puikus dokumentas, puikiai parengtas išsamus dokumentas atspindintis bendrą situaciją ir leidžiantis susipažinti su atliktais darbais. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti poną Almeidą ir jo komandą, tai jie parengė šį puikų dokumentą. Antra, manau, kad ponios Barcelino pranešimas yra labai e, išsamus. E, pasižymintis puikia pusiausvyrą. Noriu pasveikinti ponę Barceliną. Daugelis jos teiginių man yra visiškai primtini. O dabar keletas konkrečių pavyzdžių. Visiškai pritariu informacijos mainų e, svarbai taip pat e, bendradarbiavimo tarp valstybių narių ir ES saugumo agentūrų svarbai. E, taip pat manau, kad svarbu įdėkti bendrus standartus įvertinant e, grėsmes. Taip pat visiškai pritariu pranešėjai svarbus ryšys tarp saugumo vidinės ir išorinės dimensijos. E, pasiūlymas e, įvertinti vidaus saugumo strategiją yra labai svarbus siekiant siūsti aišku signalą, kad šios dvi strategijos, tai yra e, vidaus saugumo ir išorės saugumo strategijos, negali būti vertinamos atskirai, mums pritarus šiame parlamente, aišku. Ir dar vienas dalykas, aš taip pat visiškai pritariu tam, kad punktas susijęs su kova su organizuotu nusikalstamumu yra taip pat svarbus. Norėčiau dar kai ką pridurti. Turėtume įtraukti ir korupciją į šį punktą, nes svarbu matyti tą platų ciklą ir ryšius tarp organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos. Yra keletas smulkių dalykų, kuriuos norėčiau pakeisti, tačiau manau, kad e, mums turėtų būti labai paprasta pasiekti kompromisą porą paminėsiu, nes mus spaudžia laikas. Pranešimas prasideda nuo standartinės frazės, atsižvelgiant į Aš panagrinėjau kai kuriuos susijusius dokumentus, tai yra e, ES kibernetinio saugumo, e, vidaus saugumo strategijomis, o praėjusią savaitę mes gavome naują kovos prieš terorizmą, e, kovos planą. Taigi atsižvelgiau į šios visus dokumentus ir manau, kad mums reikėtų galbūt trumpesnių formuluočių, e, kad jos būtų aiškesnės. Beveik jau baigiu. Komisijos atstovas, manau, kad jau paminėjo apie nelaimės, kurias reikia vertinti e, per pastarosius keletą mėnesių e, metų e, tiesiog patys sukaupėme tokią sutartį, kad tos nelaimės taip pat yra vidinio saugumo dalis. Uh, manau, kad galime visiškai pritarti šiam pranešimui. Yra tik keletas smulkių dalykų, dėl kurių tikim, tikiuosi, kad susitarsime. Gerbėjai kolegos, prašyčiau kalbėti kiek trumpiau. Ir stengtis neviršytis dviejų minučių, nes kitaip mes tiesiog nespėsime visko apsvarstyti. Pagal darbo tvarkę šiam klausimui liko tik tai 10 minučių. Ir e, norinčių pasisakyti dar nemažai, o po to pranešėjas dar norėtų atsakyti, pranešėjai norėtų atsakyti jūsų klausimus. Taigi prašyčiau, prašyčiau laikytis e, jums suteikto reglamento ir gerbti vieni kitus. Ponas Alvaro. Grazie Presidente, io volevo eh, congratularmi. Pone Alfano. Aš norėčiau pasveikinti ponę Basilonų ir jai padėkoti. jai puikiai pavyko viską apibendrinti. Visiškai pritariu šiam pranešimui ir manau, kad e, dar nemažai ką galima būtų nuveikti. Iš tikrųjų, teismų, teismai ir e, kitos institucijos galėtų gerinti savo bendradarbiavimą. Jei susimastysime apie tai, kad Europos parlamentas yra ta institucija, kuri turi visas galias visus įpareigojimus prisidėti prie vidaus saugumo, tuomet suprasime, kodėl mums šis klausimas tiek rūpi. Mums reikėtų skatinti kovą su ekologiniais nusikaltimais. Tokie nusikaltimai daro didžiulę žalą mūsų ūkiui ir e, piliečių sveikatai. Dėkuoju, tai, kad kalbėti trumpai, ponia Sargantinė. Van een compliment aan onze rapporteur mevrouw Borsellino. Ačiū, noriu padėkoti poniai pranešėjai. Savo pranešimo pabaigoje ji minė tai, kad reikia iš naujo persvarstyti priežastis, dėl ko atsidūrėme tokioje situacijoje. Pabrėžiamos proporcingumo, nediskriminavimo um, strategijos. Aš dešimt metų dirbau um, savo um, savivaldybės taryboje mes nuolat susidūrėme su įvairiomis nusikalstamamos veikomis. To pasakoje nusprendėme um, pasinaudoti stebėjimo kamerų e, pagalba, e, e, tačiau pastebėjome, kad dažnai nusikaltėlis ar įtaramaisiais tampa migrantai. Todėl čia labai svarbu kalbėti ir apie įtraukti kryptį, apie solidarumą. Aš pasigėdau šioje vidaus e, saugumo strategijoje būtent šio aspekto. Baiminosi, kad e, kurdami kolektyvinį saugumą pamiršime kai kurios labai svarbus dalykus. Aš manau, kad ta ES vidaus saugumo strategija yra labai glaudžiai susijusi ir Euro, su ES išorės saugumo strategija. Pasakysiu dar daugiau, net su saugumu už ES ribų. Taigi į šios strategijos formavimą reikėtų įtraukti ir e, diplomatijos jėgas. Aš e, žinau, kad kalbu kiek per ilgai, tačiau e, kai kurie dalykai prieštarauja 21 e, sutarties straipsniui, kuriame kalbama, kad išorės politika turi būti formuojama taip, kad būtų laikomasi pagrindinių žmogaus teisų ir laisvių. Dar vienas dalykas, kiek keistoka, kad mes negalime tinkamai įvertinti, e, kokiu pagrindu remiantis yra daromos saugumo strategijos, kaip vykdoma kontrolė. Oui, merci, Dėkuoju, pane Verža. Ačiū, panė pirmininkė. Aš savo ruoštų taip pat norėčiau padėkoti pranešėjai už jos aukštą darbo kokybę. Tačiau, skaitydama šį pranešimą, Aš kiek nusivyliau dėl to, kad e, kai kurie mano lūkesčiai nebuvo e, pateisinti. Ir manau, kad e, kai kurie, kai kurie skaičiai keletų iš kitokių problemų ir tą reikėtų suderinti. Aš manau, kad uh, tinkamų pusiausvyrą tarp e, saugumo ir žmogaus teisų yra dalykas, e, kuris yra labai aktualus, kai kalbame apie vidaus saugumą. Kai kuriuose valstybėse narėse, kovojant su terorizmu, buvo ribojamos piliečių laisvės ir situacija tik tai blogėja kai kuriuose šalyse ir todėl turime būti būdrus. Toliau Mes turime nepamiršti, kad prevencija yra geriausias būdas kovoti su uh, smurtu. Dabar išgyvename ekonominę ir socialinę krizę ir mes žinome, kad smurto praaiškų tik tai daugėja. Ir todėl mes turime būti būdrus ir turime labai atsargiai rinkti e, savo kovos su smurtu priemonės. Man tai taip pat kyla klausimų ir dėl pusiausviros tarp ES strategijos ir e, pagarbos subsidarumo principui. Subsidarumo principas e, labai rūpia mano frakcijai, tačiau aš manau, kad e, tai nereiškia, kad kai kurios valstybės narės gali remti šiuo principu kaip priedanga tam, kad tvarkytų savo vidaus reikalus taip, kaip jos mano visiškai tinkam, tinkama, dažnai nepaisant žmogaus teisų. Taip aš toj, ponė Indvelte, baigsiu. Toliau saugumo politikos išorės ir vidaus matmenės, juos reikia geriau derinti. Ir ponė Verža, sako pirmininkė, dar keturi kalbėtojai, prašau baigti. Aš tiesiog norėčiau pasakyti, kad čia yra tokių žodžių, kurie mane neramina. Pavyzdžiui, grėsmė ar radikalėjimas, radikalizmas. Aš manau, kad tai yra žodžiai, kuriuos reikėtų geriau pasverti. Dėkoju, ponas Alvaro ponia Latford ir ponas Šliuter. Ir po to suteiksime žodį pranešėjai, ponas Alvaro. Dėkoju, panė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti mūsų kolegijai, poniai Borselino, už jos nuveiktą darbą. Tačiau man atrodo, kad ji e, gal ir sąmoningai ne, e, žengia tik tai pusę kojos. Nes manau, kad dar daug ką galima būtų padaryti. Pavyzdžiui, pranešime nekalbama apie tai, kaip mes galėtume bendradarbiauti su kitomis organizacijomis, kurios rūpinasi saugumu, su tokiamis, pavyzdžiui, kaip NATO, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija ir kitomis. Aš manau, kad sinergija saugumo srityje tikrai praverstų, gal net labiau nei kitose srityse. Klausydamasis kolegų pasisakymų, aš pagalvoju, kad uh, neaišku, apie ką mes kalbame, kai kalbame apie saugumą. Ar mes turime saugumo apibrėžimą, ar mes kalbame apie visuomenės saugumą, ar apie valstybės saugumą. Kaip mes interpretuojame saugumo savoką? Manau, kad e, tai yra svarbu išsiaiškinti ir tik po to daryti išvadas apie tai, kokio saugumo mums reikia. Labai svarbu yra be abejo pabrėžti ir Europos parlamento vaidmenį, nes mes visi žinome, kokie mes esame svarbus. Ir itin svarbu yra net vien apie tai kalbėti, bet pateikti konkrečių pasiūlymų apie tai, kaip galima būtų pagerinti, sustiprinti saugumą kai kuriuose sritise. Deja, komisija mums dar nepateikė e, ataskaitos apie tai, kiek ir, kok, ir kokių teisės aktų reglamentuojančių saugumo klausimus mes turime Europos Sąjungoje ir kokie pasiūlymai yra rengiami nieko mes apie tai nežinome. Nes mes žinome, kad kai kurie dalykai yra tarpusavį susiję, pavyzdžiui, privatumo klausimai, duomenų apsauga ir taip toliau. Žinau, kad baigėsi man skirtas laikas, taigi labai trumpai aš manau, kad šis pranešimas yra gera pradžia, tačiau dar ir jį, šį dokumentą reikia tobulinti, jei mes norime parengti tinkamą pranešimą apie vidaus saugumo strategiją. Pone Latford. Aš tik norėjau pritarti komisijai. Dešimtoje pastraipoje pranešėjai atsisako minties, kad gaivalinės nelaimės avarijos gali būti trauktos į kovą su e, išorės e, saugumo grėsmėmis. Galima kalbėti apie gaivalnes ir žmogaus sukeltas grėsmės. Prisiminkime tai, kas įvyko Japonijoje pernai ir visas kitas komplikacijas susijusias su telekomo tinklais, energetika, transporto jungtimis. Komisija savo pirminėme kon... komunikate kalbama apie atsparumą sistemų ir man atrodo, kad reikėtų nepamiršti tų organizacijų, kurias minėjo Aleksandras Alvaro, kadangi tai mūsų pagrindiniai partneriai, pirmiausia JAV, mes turime tvirtus transatlantinius ryšius. Ir taip pat reikėtų galvoti daugiau apie kibernetinius nusikaltimus. Aš E, laukiu to, ką pasiūlys komisija tikriausiai šių metų pradžioje apie įvairias grėsmės, e, įskaitant žmogaus sukeltas. Toliau rizikos valdymo politiką negalime e, atmesti minties, kad daug kas, pavyzdžiui, dėl kibernetinių veiksmų kibernetinėje erdvėje kyla pavojus, pavyzdžiui, mano telefonas BlackBerry neveikia praeitą savaitę keletą dienų. Daug kas gali sukelti labai nemalonių pasiekmių yra susijęs su saugumu. Paskutinis ponas Šleiteris iš Švedijos, o, o dar paprašė tarybos atstovai pasisakyti. Tikimės, kad jūs kaip Danai būsite labai e, lakoniški. Aš iš INTA komiteto perėjau į šį komitetą. Klausimas labai įdomus. Norėčiau pasidžiaugti 12 pastraipą. Manau, kad e, nusikaltimai aplinkai yra grėsmė mūsų saugumui, e, toksiškų medžiagų išmetimas yra kenksmingas sveikatai. Reikia e, nepamiršti, kad maistas dar labai svarbus, nes jeigu gerai nesimaitinsi, tai neišplėtosi savo protinių pajėgumų. Dar vienas labai svarbus dalykas yra pilietinė gynyba, civilinė gynyba. E, šiaip reikia pasakyti, kad uh, kasdien kylančios grėsmės nuo e, įvairių gaivalinių e, nelaimių yra kur kas didesnės negu kad terorizmo grėsmės. Pavyzdžiui, dėl lietaus e, sudaro potvinis ir žmogus yra atkirstas nuo išorinio pasaulio keletą dienų. Taigi tai problema labai rimta, netiek susijusi net su uh, terorizmu nesutiksiu su ne viena antiteroristinė nauja priemonė, kol komisija nepateiks vertinimo visų antiteroristinių teisės aktų, jų kainos, jų veiksmingumo, jų poveikio pilietinėms laisvėms, teisėms. E, tik tada, kai tai vertinta, galima siūlymą, nau, siūlyti naują priemonę, nes jos yra labai gausios ir labai e, sunkios, nes aš nežinau, pats padėsiu elgtis agresyviai, jeigu taip ir tęsis. Dabar e, tarybos vardu Danija. Dėkui, labai tikras Danas būsiu, labai lakoniškai pasisakysiu. Labai noriu padėkoti tarybos vardu poniai Pasolino už pranešimą. Matome, kaip nuoširdžiai domimasi parlamente šiuo labai aktualiu klausimu. Labai malonu, kad mes daug kur sutarėme visiškai. Malonu matyti, kad rezoliucijos projekte siūloma atlikti analizę pagrįstą išsamiomis žiniomis ir informaciją. Dėl to mes esame sukūrę tokį krizinį ciklą. E, pirmus dviejus metus jis egzistuoja. Tai yra svarbus elementas, jo tikslas kvalifikuotai e, suteikti informaciją teisės aktų prieimėjams. Dėl politikos ciklo vertinimo jis numatytas 13 metams pagal e, egzistuojantį politinį ciklą. Toliau ketiname užmėgsti glaudų bendradarbiavimą tiek es viduje, tiek su trečiosiomis šalimis saugumo srityje. E, mes e, politinėme ir saugumo komitete taryboje, taip pat kozi komitete dal, dirbame ir e, ati, sekame visą padėtį. Kai kur nepritarėme pranešė ir čia darosi įdomiau, kadangi vidaus saugumas yra labai delikatis rytis ir e, iš dalies e, tai valstybių narių dalykas nesusijęs ir su valstybių narių vidaus saugumu. E, kai matome nuorodą į parlamento įtraukimą į politikos ciklą ateityje, galime pasakyti, kad kol kas ne viskas yra aišku, kaip žinia. Šiuo metu teikiame informaciją parlamentui apie atliekamus darbus kozi vidaus saugumo komitete kas pusmetį. Tai ir tiek iš manęs. Ačiū. Labai gerai. Pone Borselino, ar norėtumėte apibendrinti diskusiją? Keletą žodžių. Tik pasakysiu, pirmiausia, dėkoju ir komisijai, ir tarybai, ir kolegoms išreikšta palanki nuomonė komitete. Paminėti trūkumai kai kurie buvo kalbama apie problemas, sunkumus. Manau, kad mes visi e, sieksime pagerinti tekstą, laukiu pakeitimų iš kolegų, nes jie tikrai pagerins pranešimą. Labai dėkoju visiems už pasisakymus, už tai, kad E, parodėte, pasakėte, ko trūksta. E, šiaip klausimas labai platus. Yra labai daug e, tokių jautrių aspektų, kuriuos reikia įrašyti, akcentuoti. Mes žinome, koks turi būti parlamento vaidmuo. Ir taip pat žinome, kaip svarbu užtikrinti pagrindinės teisės ir kaip tai svarbu visam pranešimui. Dėkoju, stengsiuosi tikrai patobulinti pranešimą. Pateikti pakeitimus galima iki vasario 7 dienos. O dabar kitas klausimas pagal darbo tvarkę. Keletas punktų visi susijęs su biudžeto tvirtinimo e, procedūra. 9 pranešimai, 45 minutės. Tai e, pranešimai susiję su šešiomis agentūromis, pagrindinių teisų agentūra, Frontex, Europol, Eurojustų, e, CEP Europolo, tai yra policijos koledžių, taip pat Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsinos centru. Pirmininkė pamiršo pilną pavadinimą agentūros. Aš siūlau, kad žmonės, kurie parengė keletą pranešimų pasisakytų vėliau pirmiausiai penkiems e, atskirų dokumentų autoriams. Labai prašau kalbėti dvi, tris minutės, ponia Vandenkamp, nes jau ir taip užtruksime kokį penkiolika minučių, paskui turėsime laiko šiek tiek padiskutuoti, o paskui galėsite apibendrinti. E, pona Fondenkamp pirmiausia kviečiu, paskui pona Buzutil Somer Matijų Jekolino. Pone pirmininkė, labai ačiū. Aš esu atsakingas už du pranešimus, tikriausiai taip puikiai matote ir iš darbo atverkės. Mes su kolegomis jau kai kurios dalykus išnagrinėjome ir pateikėme savo pasiūlymus biudžeto kontroliai. Bendrai galiu pasakyti, kad 2010 metų biudžeto įvykdymas atrodo visai neblogai. Agentūros tinkamai įleido savo finansus. Aišku, yra ir kritinių pastabų, yra tokių agentūrų, kurioje lėšos yra nepakankamai įsisavintos ir aišku, yra e, pastabų susijusių su nacionalinėmis agentūromis. Jos yra priverstos taupyti ir kreipiasi į komisiją prašydamos didesnio finansavimo. Tačiau kita vertus, bloga praktika yra e, nepanaudoti visų įsipareigojimų asignavimo. Antras dalykas e, susijęs su darbuotojais vis dar yra neužimtų e, darbo vietų ir šis reiškinys yra itin rūpestį keliamas, jo labiau, kad finansai e, e, tuščioms darbo vietoms yra numatyti. Ant Antrajame savo pranešime e, pateigiu atskirus skaičius apie tai, kiek įvykdyta įsipareigojimų, kiek įvykdyta mokėjimų. Labai gaila, kad e, procentinis skaičius yra čia sumažėjęs. CEPAL situacija yra sudėtinga. Praėjusiais metais kalbėjome su ponia Matijo apie 2009 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Aš tikiuosi, kad e, Europos policijos koledžas e, priims atitinkamus sprendimus ir pasitaisys. Ponas Koelijo e, panašu, kad susirgo šiandien. Ne, jis jam viskas gerai. Ponas Buzutilis dabar. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pateikiau ataskaitas e, Europos domenų apsaugos priežiūros pareigūno biudžetui, ES pagrindinių teisų agentūros ir Frontexo. Kalbant apie kontrolės sistemas, e, noriu atkreipti jūsų dėmesį į keletą dalykų, tačiau jau dabar galima pasakyti, kad aš rekomenduosiu e, patvirtinti biudžeto įvykdymą. Kalbant apie Europos duomenų apsaugos priežiūros, priežiūros pareigūno instituciją, dar 2009 metais buvo taikoma procedūra, pagal kurią buvo surinktas vidaus konkursas naujiems darbuotojams e, priimti. Nebuvo pasitelktas EPSO. E, tai buvo specifinės pareigų, pareigybės, specifinio pobūdžio pareigybės, tačiau aš nemanau, kad tai yra tinkamas paaiškinimas, kodėl uh, E, duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas nepasinaudojo EPSO e, paslaugomis, o organizavo vidaus konkursą. Manau, kad savo e, pranešime turime labai aiškiai įvardinti, kad reikėtų laikytis Europos personalo atrankos tarnybos procedūrų ir jos turėtų būti rekomenduotinos. Kalbant apie pagrindinių e, teisių agentūrą, audito rūmai nustatė, kad e, būtent metų pabaigoje nustatytas e, didelis lėšų panaudojimo lygis. Tai yra 48 procentus visų įsipareigojimų ši agentūra panaudojo gruodžio mėnesį. Tokios praktikos nereikėtų laikytis, jo labiau, kad jos buvo laikomasi praeitįje. Kalbant apie pagrindinių teisų agentūros įdarbinimo procedūras, e, tai tik 59 iš, šeš, iš 72 postų yra užimti, o tai yra nenuoseklu vertinant įsipareigojimus, kurios yra prisėjamusi agentūra ir vertinant, kaip ji vykdo savo biudžetą. Audito rūmų pastaba susijusi ne tik su, su 2010 metais, bet panašios pastabos šiai agentūrai buvo e, pareikštos ir vertinant 2009 metų biudžeto įvykdymą. Aš manau, kad būtų gerai, jei su panašia situacija nesusidurtume kitais metais. Ir pagaliau e, vertinant Frontexo biudžetą, čia didžiausia nerima kelia perkelimai iš vienų metų į kitus metus. E, Frontex agentūra aiškina, kad buvo e, nenumatytų operacijų. Tiksliau, Frontexas iš anksto nežino, e, kur turės vykdyti savo operacijas, todėl e, ji iš anksto paprašo didesnės mokėjimo sumos. Tai yra geras paaiškinimas, tačiau nepaisant to, agentūros biudžetas turėtų būti taip suplanuotas, kad perkeltų asignavimų suma nebūtų tokia didelė. Tikiuosi, kad gavusi naujus įgaliojimus agentūra ras, kur panaudoti savo asignavimus. Manau, kad šiuos aspektus reikėtų įvertinti ir pateikti pranešime kaip teigiamas rekomendacijas. Čia ponė Zamer. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau tarti keletą žodžių apie Europolą ir Eurojustą. Dėl Europolo e, jokių pastabų didesnių neturiu ir todėl, kad visi mokėjimai buvo teisingi, e, nerima kelia didelis perkelimų skaičius. E, Europolas aiškina, kad tas didelis asignavimo perkelimas yra susijęs su tuo, kad agentūra persikėlė į kitą centrinę būstinę. E, tačiau vis dėlto reikėtų rekomenduoti e, šiai agentūrai, kad ateityje tokių perkelimų nebūtų. Nuo 2012 metų Europolas įsipareigos e, vykdyti kasmėnesinę savo asignavimų panaudojimo kontrolę, ypač vertinant galimus perkelimus. E, manau, kad ateityje su problemomis jokiamis susidurti neturėtume, todėl rekomenduočiau Europolo biudžeto įvykdymą patvirtinti. E, kitas mano pranešimas susijęs su Eurojustu. Čia e, atsispindi biudžeto įvykdyme 2010 metų situacija. Vis dėlto buvo nustatyta, kad į 2011 metus e, perkelta didelė dalis veiklos išlaidų. E, tai susijęs su tuo, kad e, buvo dėgiama nauja kompiuterių um, sistema, taip pat apdorojami duomenys ir naudojamos naujos procedūros. Kalbant apie apie 2010 metus buvo organizuojami viešieji konkursai ir Eurojustas įsipareigojo, kad um, viešieji konkursai bus paskelbti kaip galima anksčiau, o ne metų pabaigoje. Mes tikimės, kad Eurojustas savo įsipareigojimus įgyvendins kaip galima greičiau. Yra e, vienas e, aspektas, kurį agentūra, tiksliau Eurojustas, turės e, pakoreguoti. Likščiol buvo taip, kad Eurojusto direktorius turėjo atsiskaityti biudžeto vykdymą tvirtinančią instituciją, tačiau de facto jisai nebuvo atsakingas už tuos sprendimus, kuriuos priima Eurojusto kolegija. Uh, E, dėl to kilo e, nesusipratimų ir dėl to reikėtų keisti reglamentą arba pati kolegija turėtų ištaisyti e, šią procedūrą. Dėl viešųjų pirkimų procedūrų Eurojustas pasiteisino, kad padarytos klaidos bus ištaisytos ir direktoriui bus iš anksto pateikiami visi dokumentai. Tiksliau, direktorius e, galės susipažinti su dokumentais dar prieš priimdamas sprendimą dėl, to, dėl konkurso laimėjimo. Ir pagaliau reikėtų pakoreguoti uh, vertinimo komiteto veiklą ir svertinių koficientų naudojimą. Ir paskutinis dalykas e, buvo nustatyta, kad Eurojustas įdarbino darbuotoją iš nebegaliojančio rezervo sąrašo. Tokios praktikos nereikėtų laikytis. E, tiesa, Eurojustas paaiškino, kad šis sprendimas buvo priimtas e, todėl, kad administracijos direktoriaus pareigas ėjo laikinai einantis pareigūnas. Eurojusto laisvų darbo vietų skaičiaus procentinė dalis nuo 24 procentų 2009 metais buvo sumažinta iki 13 procentų 2010 metais. Tai yra nors ir teigiama, tačiau vis dėlto ne visiškai tenkinanti situacija. Reikia pasistengti, kad visos darbo vietos būtų užimtos, nes priešingo atveju galbūt mes pagalvosime, kad visai nereikia steigti naujų darbo vietų ir numatyti atitinkamų asignavimų. Tačiau iš esmės aš siūlyčiau biudžetą biudžeto e, įvykdymą pat Eurojustui patvirtinti. Dėkuoju poniai Zomer ir dėkuoju poniai e, Intvelt už tai, kad ji pirmininkavo posėdžiui, kai mes pradėjome svarstyti posėdžio vykdymo, e, biudžeto vykdymo pranešimus. Pone Matijo, jūs esate atsakinga už Europos policijos koledžą, ar ne? Taigi dabar ir sutikiu jums žodį. Taip, taip, ponė pirmininkė, ponė pirmininkė, gerbėjai kolegos, kalbėdama apie 2010 m. biudžeto vykdymo patvirtinimą. Ir uh, pagal uh, audito rūmų ataskaitas 1,6 milijonų eurų, milijonų eurų uh, buvo perkelta į, Be to, mes žinome, kad dažnai koledžas organizuoja mokymus ir seminarus neturė, ir nepatikė po to tinkamos finansinės atskaitomybės. Tačiau, kolegos, mes galime pasidžiaugti tuo, kad pasikeitė e, šio koledžo struktūra. Valdančiojo valdyba, pavyzdžiui, pasikeitė, įvyko ir kitų rimtų pokyčių. Ir dabar jau kalbama apie tai, kad gali, veiks e, kelios darbo grupės, kurios pasisakingos už projektus. Ir man atrodo, kad Sepolis turėtų dar geriau e, racionalizuoti ir patobulinti savo struktūrą tam, kad būtų išvengta dubliavimo, bet jisai ir juda tą linkmę, taigi puiku. Efektyvumas. Direktorius ir, e, ir administracijos sekretorius priėmė e, tam tikrų administracinių sprendimų ir jos turi patvirtinti vadybą. Šie sprendimai mūsų tenkina, 2006 metais 54, 2011 metais tokių sprendimų buvo priimta dar daugiau. Taigi tai reiškia, kad valdyba tinkamai dirba savo darbą. Parlamentas pateikė rekomendaciją apriboti e, narystę valdyboje dviem nariais. Agentūros e, lėšos skirtos e, administracinėms išlaidoms, jos daro daugiau nei 2 milijonus ir iš esmės uh,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 Yes, thank you. Pirmoji kalbės ponė Intelt. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš esu šešėlinė pranešėja dėl pagrindinių teisų agentūros biudžeto vykdymo patvirtinimo. Ši, šios agentūros pranešimą rem, rengė ponas Busutilis. Ši agentūra man ypatingai rūpi, kadangi pagrindinės teisės uh, yra labai svarbus dalykas ir todėl labai svarbu užtikrinti, kad ši agentūra tinkamai veiktų. Aš turiu Jums klausimą. Jūs paminėjote, kad agentūra išleido pusę savo biudžeto per paskutinį mėnesių, metų mėnesį. Ir man įdomu, pavyzdžiui, apie tai, kaip ši agentūra tuomet galėjo mums uh, pasakyti, kad ji negalėjo 2010 metais parengti ataskaitos apie e, žiniasklaidos laisvę dėl, e, dėl to, kad anot jų ji neturėjo pakankamai išteklių. Iš pradžių sakė, kad ji neturėjo pakankamai galiojimų, po to sakė, kad neturėjo pakankamai išteklių. Tai kaipgi taip gali būti? Toliau. Vienas e, šios agentūros uh, partnerių kreipėsi teisingumo teismą ir apskundė agentūros veiklą dėl to, kad anot jo agentūros vadovą jį persekiojo. Na, galima būtų sakyti, kad šis dalykas nėra susijęs su biudžetu ir biudžeto įvykdymu, bet akivaizdu, kad jis tiesiog liečia personalo valdymo klausimus. Ir aš norėčiau pasidomėti, ar jums yra žinoma apie šiuos atvejus ir ar jie buvo spręsti. To... Pane Keller, dėkoju, aš esu atsakinga už visus šešis, už visus, devyni, visus devynis pranešimus savo frakcijoje ir dėkoju pranešėjams. Aš manau, kad viskas parengta labai gerai, paminėti yra visi svarbiausi dalykai ir praktiškai nieko negaliu pridurti. Na, nebent kai ką apie Frontex agentūrą. Aš suprantu, kad Frontex agentūra labai sunku yra planuoti savo veiksmus, tačiau tą patį galime pasakyti ir apie kitas agentūras. Pavyzdžiui, apie Europolą ar e, duomenų apsaugos agentūrą. Taigi aš liktai ir suprantu jų argumentą, bet aš nemanau, kad jis gali pateisinti e, jų veiksmus arba nenorą e, tobulinti savo veiklos. Toliau Europos policijos koledžas, e, jei aš būčiau šio koledžo vadovė, o praeitais metais mes nepatvirtinome šio koledžo biudžeto įvykdymo, aš daryčiau viską, kad pakeičiau padėtį. Uh, Ir iš tikrųjų, koledžio vadovai stengiasi kažką keisti, bet jie tikrai neskuba. Ir man sunku yra suprasti, kodėl jie šitaip elgesi. Aš gal pateiksiu o, kelis nelabai reikšmingus pakeitimus, bet iš esmės aš pritariu visiems patiktiems pranešimams. Dėkoju. Thank you, oh, Keller. Ačiū, ponė Keller. Ponė Head. Dėkoju, pirmininkė. Aš esu šešėlinė pranešėja ir taip pat esu atsakinga už biudžeto vykdymo patvirtinimus. Ir aš dėkoju pranešėjams ir pritariu tam, ką jie pasakė. Tačiau aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į kelis dalykus, apie kuriuos jau kalbėjo kolegos, tačiau aš manau, kad juos reikia labai aiškiai pažymėti. Pavyzdžiui, kai kalbame apie Europos policijos koledžą, šis koledžas jau buvo aršiai kritikuojamas. Šis koledžas yra institucija, kurią kritikavome jau praeitįje Ir galim tik apgailėstauti, kad, kad jie neįtin stengiasi pasitaisyti. Ir aš manau, kad mes turime reikalauti, kad jie kur kas aktyviau dirbtų. Eurojustas. Iš tikrųjų yra tokių šiokių tokių problemų su laisvomis, dar neužpildytomis darbo vietomis. Pagrindinių teisų agentūra Aš pritariu tam, ką pasakė ponia Intveld. Ji visiškai teisingai pakomentavo tai, kaip ši agentūra naudoja savo biudžetą. Labai keista, kad pusė biudžeto yra išleidžiama gruodžio mėnesį. Taip pat yra keista, kad nėra užpildytos visos pareigybės. Taigi turime šiokių tokių klausimų apie šios agentūros veiklą. Iki 31 dienos galima pateikti pakeitimus ir mes kelis pakeitimus ir pateiksime. Pone Busutėlį, jums buvo pateikti keli klausimai apie pagrindinių teisų agentūros biudžeto vykdymo patvirtinimą. Gal galėtumėte atsakyti į juos? Taip, ponė pirminkė. Komentuodamas uh, tai, apie ką kalbėjau su Finantvelt, ir tai, kad 84 procentai įsipareigojimų buvo, 48 procentai įsipareigojimų buvo padaryti gruodžio mėnesį. Ir tai ne pirmas kartas, kai agentūra šitaip elgesi. Ir ne Intvelt visiškai teisingai pasakė, kodėl agentūra atsisakė patenkinti šio parlamento prašymą parengti tyrimą, pasiteisindama tuo, kad ji neturi pakankamai išteklių. Aš manau, kad šį klausimą mes turėtume aptarti su agentūros direktoriumi, kai tik su juo susitiksime. Antra vertus, turime pasakyti, kad nepaisant to, kad kad e, tiek daug pinigų e, buvo išleista e, per paskutinį finansinių metų mėnesį. Sprendimą juos išleisti buvo priimti kur kas anksčiau. Ir gal agentūra tiesiog netinkamai planavo savo išlaidas ir gal ji galėjo skirti pakankamai lėšų ponios e, Intvelt minėtam tyrimui atlikti. Dėl jūsų antros pastabos, aš nieko apie tai nežinau, gal ir būtų pravartu apie tai e, e, pasitariauti ir pasidomėti, kas ten vyksta. Uh, Aš jums visiškai pritariu, kad tais atvejais, kai mums kila klausimų apie agentūros veiklą, turime juos kelti, apie juos kalbėti ir reikalauti, kad juos būtų atsakyta. Gal ir nederėtų uh, tarnautojų persikėjimo atveju minėti uh, pranešime, kuriame kalbama apie biudžeto vykdymo patvirtinimą, bet iš esmės aš manau, kad reikėtų išsiaiškinti, kas vyksta. Pirmininkas, ar dar kas nors iš mūsų pranešėjų norėtų ką nors pasakyti? Pone Somer. Labai ačiū. Noriu dar kartą pabrėžti vieną dalyką dėl neužimtų vietų. Eurojuste Manau, kad iš esmės e, turime e, bendrai vertinti visas agentūras. Visos ES agentūros dažnai kalitinamos tuo, kad jos praryja per daug pinigų. E, todėl labai svarbu užtikrinti, kad jos dirba efektyviai. Kita vertus, tos laisvos darbo vietos nebūtinai galėtų reikšti didesnės problemas. Galima taip interpretuoti, kad jei ilgesnį laikotarpį laisvos darbo vietos yra neužimamos, tai gal tai agentūrai ir nereikalingi papildomi darbuotojai. Todėl aš siūlyčiau nuo kitų metų pasvarstyti, ar tų laisvų neužimtų darbo vietų agentūrai iš ties reikia. Ir aš tą principą taikyčiau ne tik Eurojustui, tačiau ir kitoms ES agentūroms. Dėkuoju, ponia Matiju. Oui, pour répondre aux collègues. Reaguoju į kolegos klausimą dėl policijos koledžo. Reikėtų dar palikti šiek tiek laiko direktoriui sutvarkyti viską koledže. Daug yra problemų dėl biudžeto ir organizacinių dalykų. Manau, kad su e, valdyba nesiklausto geri santykiai taip pat ir tai nepalengvina pat sudėties. Reikia dirbti, jie dirba daug su komisija ir aš tikiuosi, kad vis tik tai agentūroje padėtis pagerės. Ačiū. Ok, and honorable Jakolino. Jakolino. Ar e, norėtumėte dar ką nors pasakyti? Ne. E, tiksliau, niekas manęs nieko neklausė, aš pakarto, pakartoju tai, patvirtinu tai, ką sakiau savo pasisakymę. Viskas, diskusija šiuo klausimu baigėsi. Devini pranešimai buvo paminėti, penki pranešiai dirba, renkdami juos. E, terminas pateikti pakeitimams yra 31 e, sausio 12 valanda, o balsuosime per kitą komiteto posėdį e, vasario 9. Pakeitimai pateikiami iki e, sausio 31, tai yra tai paskutinė pakeitimų pateikimo diena. Ir dėje pakeitimai gali būti pateikti tik tai anglų kalba. Taip dėja yra dėl kažkokių priežasčių. Jie turėtų būti e, pateikti e, Word formate. E, žodžiu, e, galima dar kartą kartuoju, kad tik tai vardą, vardą galima pateikti. Nežinau, kodėl man, manęs paprašyta pri priminti jums tai. Jeigu norite ko skūstis, tai galite tai daryti. Aš perdosiu jūsų skundus, bet e, norėjau jums tą pasakyti. Dabar kitas darbo turkės klausimas. Susitarimas tarp, ja, e, tarp ES ir Kanados dėl e, keliaivių duomenų įrašų. E, ponas Prybė, komisijos atstovai taip pat pasakys, ponas Prybė dar e, tik tai pakeliui. Siūlau dėl to padaryti penkių minučių pertrauką. Posėdis bus uždaras, tai yra paskutinis darbo tvarkės klausimas. Jis E, kaip sakiau, yra uždaras ir tai reiškia, kad reikės laikytis tam tikrų taisyklių dėl 20 darbo tvarkės punkto. Pagal taisyklės salėje gali būti e, parlamento nariai, šio komiteto e, nariai, kurie yra komisijos tarybos atstovai, Europos parlamento generalinio sekretoriaus e, kabineto atstovai, e, parlamento pirmininko atstovai, teisės tarnybos atstovai, frakcijų atstovai, atstovai taip pat e, sekretoriato darbuotojai mūsų komiteto. Tik šie asmenys gali likti salėje. Dėkui.